You, to... Kolegos, kviečiu visus susėsti. Kaip žinote, ekonomikos reikalų komitetas paprašė papildomos informacijos iš paskirtojo komisijos nario pono Hilo, kad būtų galima užbaigti jo kandidatūros vertinimus. Taigi, paskitasis komisijos narys atsakė į papildomus raštu jam pateiktus klausimus. Ir šiandieninis mūsų susitikimas skirtas e, tam, kad pasikeistumėme nuomonėmis, tai yra kaip ir papildomi klausimai skirti tiems konkrečiai e, klausimams aptarti, tiems, kurie buvo pateikti paskirtam komisijos nariui raštu. Turime pusantros valandos šiam posėdžiui ir prašyčiau visų kolegų laikytis trijų minučių laiko skirstimo grafiko. Ir taip pat norėčiau priminti kolegoms, kad šio posėdžio tikslas pasikeisti nuomonėmis tais klausimais, kurie buvo iškelti ir pateikti paskirtam komisijos nariui raštu, prašant paaiškinti arba papildomai atsakyti klausimus. Taigi, pirmiausia, žodį suteiksiu paskirtam komisijos nariui, ponui Hilui, kuris, kuriams, kurio žanginiam žodžiui skiriama 10 minučių. Po to bus užduoti 24 klausimai, 3 minutės kiekvienam klausimui, 2 minutės atsakymui, 1 minutė klausimo uždavimui. Na, po to paskirtasis komisijos narys dar gaus tris minutės apibendrinimams. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Hilui. Prašau.